Herr Präsident! So. Die Sitzung ist wieder. Na kągi, tęskime posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolą bei patvirtintus tekstus esate gavę, ar kas nors turėtų prieštaravimą. Atrodo, kad ne. Kągi, laikykime protokolus. Ar jūs norite paprieštarauti? Ne, atrodo, kad ne. Kągi, tuomet laikykime protokolą. Patvirtinta toliau mūsų darbo atverkėje diskusijos dėl žmogaus teisų bei demokratijos pažeidimų bei teisinės valstybės principų pažeidimų pagal 122 straipsnį. Tai yra pirmiausia Žilat Šalit atvejis. Na ir iš karto pranešėjai. Pirmiausia, kolega Belder, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Maždaug 8 ryto internete atsivėriau interneto svetainę, kur kalbam apie Gilat šalyt. Ir 355 dienos, 3 valandos 12 minučių 7 sekundės. Tai štai tiek laiko Žilat Šalit gyvena atskirtas nuo savo šeimos. Taip pat jos svetainėje buvo cituota Biblija, Jeremijo žodžiai. Ir pasak Jeremijo, vaikai galės grįžti į savo tėvynę. Pone Šalit, Ar vis dar tikitės, kad jūsų sunus bus paleistas, kad jis grįž į Izraelio žemę? Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiandieną per ypatingai posėdį jau kalbėjome apie Giladą Šalitą. Na, o vakar nuėm Šalit galėjau pasakyti, kad Gilat Šalit išvadavimas mums labai svarbus po tų diskusijų ir, šio, ir su šia rezoliucija mes duodame ženklą, kuris rodo, kad ir dabar uh, vadovų tarybos pirmininkas turi duoti ženklą. Vakar pasakiau, kad mums rūpi gilat šalido uh, atvejais. Pasiklioju visais jumis. Tikiuosi jūsų paramos. Negalime leisti savo skirtingai vertinti padėti artimuosiuose rytuose. Ir Giledas šalyt pasikliauja Biblijos 126 eilutė, kur sakoma, kad mūsų sūnus grįž namo, ponė. Pone pirmininkė, kai šalitas buvo pagrobtas Izraelyje, ne, o ne Gazoje, jam buvo 19 metų. Štai beveik jau ketverius metus jis yra laikomas kažkur tai Rusija, neturi nei gydytojų, nei advokato, negali gauti nei laiškų, nieko netaikoma jam netgi ir Ženevos konvencija. Šalitas, kaip ir kiti savo, jo šalies jaunuoliai, tuo metu ėjo karinę tarnybą. Mūsų posėdėje šiandien dalyvauja taip pat jo tėvas šiandien. Šis jaunuolis mėgo matematiką, futbolą, kaip ir visi kiti jaunuoliai. O štai dabar jau ketverius metus jis kažkur yra įmestas į belankę ir ketverius metus yra atskirtas nuo pasaulio. Pone pirmininkė, šiandien aš nenoriu kalbėti apie politiką, noriu kalbėti apie artimuosius rytus, apie uh, apsikeitimą kaliniais. Mūsų parlamentas yra vienbalsiai nusiteikę šiandien. Reikia padėti jaunam Izraelio piliečiui, jaunam Prancūzijos piliečiui grįžti namo. Būtent todėl šiandien kartu su kolegomis rezoliucijos autoriais, ponu Asaja, Konbentit, Richel Howard, ir kitais parašėme laišką poniai Ešton. Taigi mes reikalaujame, kad ponė Ešton, kuri kitą trečiadienį lank, lankysis artimuosiuose rytuose, panaudotų visą savo turimą svorį tam, kad reikalautų pono Šalito paleidimo. Ja yra suteikiamas 500 milijonų piliečių svoris ir ji juo turėtų pasinaudoti. Dėkuoju kolegijai Rys ir dabar derosa pusantros mintis. Uh, you, uh, uh I... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tikrai labai palaikau šią bendrą fr frakcijų rezoliuciją, kurioje jie raginama paleisti iš Šilotę šalydą, kuris 2006 metų yra įkalintas kairiojo sukarinto Hamas sparno. Ir tai iš tikrųjų yra. Ir žmogaus teisų klausimas, žmogiškumo klausimas ir neturėtų išvers, būti išverstas į, į ideologinį klausimą. Turėtume niekuomet nepamiršti tų uh, palestiniečių ir izraeliečių šeimų, kurios prarado šeimos naris. Yra visiškai neprimtina, kad uh, Giladas Šalit negali pasinaudoti savo kaip karo belaisvė teisėmis. Jo uh, šeima negauna jokios informacijos nei apie jo fizinę, nei dvasinę sveikatą. Uh, Na ir tuo tarpu Izraelio kalėjimuose yra laikomi 7200 kalinių, kas pažeidžia Ženevos konvenciją, o 13 iš jų jau virš 25 metų, 44 iš jų yra vaikai, o 23 jie yra Palestinisos teisėkuros tarybos nariai ir jie, jie reikalavimo, kad jie būtų paleisti kaip įkaitais už kalidą tai įvardyta Goldstono rekomendacijose. Aš pasilaik, prašiau šią rezoliuciją ir raginau Keitį Ašint jos būsimo vizito metu artimuosiuose rytuose daryti abiejų pusių valdžios institucijoms spaudimą, kad būtų paleistas tiek Gilat šaly, tiek ir kiti politiniai kaliniai ir kad čia galėtų saugiai sugrįžti pas savo šeimas. Dėkoju kolegai Derosa, kolega Tenak vieną minutę pirmininkė Giladas Šalydas yra laikomas Hamas fanatikų įkaitų ilgiau nei trejus metus. Hamas teigia, kad jis laikomas e, laikantis Ženevos konvencijos ir yra karo belaisvis. Izraelis tuo tarpu laikosi kitokios nuomonės, tačiau e, šalydas yra uh, neturi jokio ryšio su išoriniu pasauliu, e, laikomas e, gazoje ir e, nesilaikant Ženevos konvencijos nuostatų. Hamas kars nuo karto atsiunčia video medžiagos įrodančius, kad jis dar yra gyvas. Jeigu Hamas nesilaiko tarptautinės bendrijos prisimtų taisyklių, tai bent jau galėtų pademonstruoti, kad laikosi bent jau įprastinių uh, žmogiškų įstatymų. Mes reikalaujame, kad šalydas būtų paleistas kaip įmanoma greičiau, jeigu mes esame pasirengę kaip nors dėrėti su Hamas, tai galime tą daryti tik po to, kai ši paleis Giladą šalydą. Ačiū pono Tenokui, dabar pone Isaija. Ačiū pirmininkė, kuomet šis parlamentas balsuoja dėl rezoliucijų susijusių su artimaisiais rytais reikia ilgai dėrėtis. Šiuo atveju ilgų dėrybų nereikėjo. Gilado šalydo situacija yra humanitarnis. Humanitarnė problema ir noriu pabrėžti, kad kuomet jis prieš ketverius metus buvo paimtas įkaitų, jis yra laikomas nežinoma vietoje gazos ruožė ir jo laikymo sąlygos netitinka trečiosios Ženevos konvencijos nuostatų, todėl mes reikalavome nedelsant paleisti Giladą Šalydą ir bent jau minimaliai reikalaujame, kad su juo galėtų palaikyti ryšį tėvai Raudonojo kryžiaus atstovai. Mes negalime išmatuoti žmogaus e, vertės ir mes negalime leisti, kad Giladas Šalytas būtų laikomas Hamas teroristinės organizacijos, jis privalo būti paleistas nedelsint ir Lady Ashton turėtų šią žinę perduoti lankydamasi gazoje artimiausių metų. Ačiū kolegai Isaija. Dabar dvi pusę minutės kalbės kolega Hači Georgijų. Ačiū pirmininkė. Vakar kartu su kolegomis dalyvavau posėdyje, kuriame taip pat dalyvavo ir Gilado Šalydo tėvas. Ir visi iš tikrųjų yra sukresti šios šeimos tragedijos. Todėl mes laikomės nuostatos, kad Izraelio kareivis Giladas Šalydas, kuris buvo pagrobtas 2006 metų birželio 25 dieną, yra karo belaisvis ir jam galioja Ženevos trečioji konvencija, todėl pagal šią konvenciją su juo privalu elgtis žmoniškai, jis turi turėti ryšių su išorniu pasauliu, privalo turėti galimybę susi, susitikti ir matyti su tėvais bei Raudonojo kryžiaus atstovais. Mes tikimės, kad jis bus paleistas. Nepaisant to, ką pasakiau ką tik, aš manau, kad tikėdami, jog šį klausimą galime nagrinėti neatsižvelgdami į tai, kad Izraelio kalėjimuose laikoma labai daug palestiniečių kalinių. Negalime Gilado šalito klausimo svarstyti atskirai, nes mes suteiktume jam nepateisinamų vilčių. Aišku, mes reikalaujame, kad Giladas šalydas būtų paleistas, tačiau jeigu sutelksime savo dėmesį vien tik į jo problemą ir elgsimės vienpusiškai, mes nesugebėsime nieko pasiekti. Nemanykite, kad, e, kad palestiniečių vaikų laikymas Izraelio kalėjimuose nėra humanitarinė problema. Taip manyti būtų neteisinga, tai yra humanitarinė problema. Buvo minėta, kad e, Giladas Šalydas laikomas belangė, taip tai teisybė, tačiau visas gazos ruožas yra viena didžiulė belangė. Palestiniečiai gyvenantis tenai patiria kolektyvą kolektyvinę bausmę, o Izraelio kalėjimuose yra daugiau nei 7 tūkstančiai palestiniečių kalinių. 44 kaliniai yra jaunesni nei 16 metų. Nuo 67 metų Tūkstančiai palestiniečių buvo suimti, mes reikalaujame paleisti Geladą šalydą, tačiau būtų naivu manyti, kad jis bus paleistas nepagerėjus bendrai situacijai Palestinoje. Ir aš noriu tik tai paminėti, kad vienintelis regionas, kuriame yra kalinių ministerija veikia, tai yra Palestina. Ir aš tikiuosi, kad e, Gilado šalido problema bus išspręsta, kaip man gačiau, Kil Nilsen pusantros minutės. Rezoliucija dėl kapralo Gilado šalito yra viena iš tų rezoliucijų, kurias anksčiau jau patvirtino Europos parlamentas dėl žmogaus teisų artima, artima, artimuosiuose rytuose. Giladas Šalitas jau 1355 dienas yra laikomas įkaitu, jis turi būti išlaisvintas kaip įmanoma greičiau, mes to tikimės ir to reikalaujame. Jaunasis prancūzas palestinietis Salamuri Izraelija laikomas taip pat turi būti išlaisvintas. Izraelija kalinami nepilnamečiai, pažeidžiant tarptautinės teisės nuostatas ir konvencijas dėl vaikų teisų taip pat turi būti pažei... paleisti. Tautos, nekarinio tautos judėjimo prieš okupaciją judėjimo nariai taip pat turi būti išlaisvinti. Palestinos uh, legislatyvinės tarybos nariai, savivaldybių nariai turi būti taip pat išlaisvinti. ES turi griežtai pareikalauti, kad žmogaus teisės ir tarptautinės teisės būtų laikomasi šiame regione. Ir štai, pavyzdžiui, tokie atvejai kaip Hamas vadovo nužudimas Dubajuje tik tai komplikuoja situaciją ir reikia, kad tokia praktika liautusi. Ačiū kolegai Kilnilson, dabar pasisakys frakcijų atstovai, pirmoji kalbės ponė Basėsku vieną minutę. Antrą kartą per pastarąsias dvi savaitės, kuomet čia pasisakau apie Gilat šalit atvejį, džiaugiuosi, kad mūsų bendros pastangos leido siūlyti šią bendrą rezoliuciją. Šalito atvejais parodo mūsų susidomėjimą humanitarinė padėtimi gazos ruožė pagal Ženevos konvenciją. Karo belaisvių teisės neturėtų būti traktuojamos e, Izraelio ir Palestinos e, karinio konflikto kontekste. Šalito šeima siekia, kad tai būtų vien tik tai humanitarinis atvejais. Mes visi siekiame taikos ir saugimo šiame regione. Jau tris metus vyksta dėrybos dėl jo paleidimo į laisvę. Ir yra pateiktas pasiūlymas iškeisti jį į tūkstantį palestiniečių kalinių. Ačiū poniai Basesku, dabar ponia Senalova vieną minutę. Ačiū, mėly kolegos. Gilato šalito atvejis simbolizuoja visą didžiulį nusivylimą artimuosiuose rytuose tarptautinė bendruomenė turi imtis veiksmų. Jo vardas ir jo likimas yra stebimas su dideliu susirūpinimu. Artimųjų rytų gyventojai visi yra šios nesibaigiančios istorijos įkaitai, tiek Gilatas Šalytas, tiek kiti kenčiantis privalo neprarasti vilties. Mes nedaug gauname informacijos apie Izraelio ir Palestinos konfliktą tarptautiniu mastu, nors jis yra labai svarbus ir daro didžiulę įtaką to regiono gyventojų likimams. Todėl mums tenka didžiulė atsakomybė, mes turime pamastyti, kokiu veiksmu imtis, kad Gilatas Šalytas ir kiti nekaltai laikomi kalėjimuose būtų paleisti. Mums reikalingas pasitikėjimas, tarpusavio pasitikėjimas, drąsa. Ir mums reikia žengti pirmąjį žingsnį ir ieškoti tarpusio kontakto. Ačiū dabar, ponia Aukin, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Ši diskusija, kur vyksta šiandien, parodo, kad e, mes e, turime suteikti tam tikriems dalykams labai aiškia, e, aiškia forma, pasitelkdami taip pat ir savo jausmus. Mes turėtume stengtis įsijausti į tų tūkstančių nelaisvėje laikomų palestiniečių, taip pat Gilatos šalito jų šeimų narių situacija. Visi tie žmonės laikomi ne priimtinomis sąlygomis pažeidžiant tarptautinės teisės normas. Mes dėsime visas įmanomas pastangas šiame parlamente, visi parlamento nariai tam yra pasirengę, kad galėtume pasiekti, jog šią problemą būtų imtasi svarstyti aukščiausių lygių ir kad būtų nepamirštos visos šio konflikto aukos. Mes privalome suprasti, kame slypi šio konflikto priežastis, kas sukelia visas kančias, jeigu mes nieko neveiksime. Tai toliau tęsis tiek gazos ruožo, tiek visos Palestinos okupacija ir dviejų problemos sprendimas e, sukuriant dvi valstybės bus niekuomet neįmanomas. Todėl aš tikiuosi, kad mes sugebėsime rasti bendrą sprendimą ir ponia Ešton įneš savo indėlį į tai, kad ES ne tik mokėtų pinigus, teiktų paramą, bet kad ir ta parama atneštų apčiuopiamų vaisių. Ačiū ponia Aukin, dabar ponas Bonitas. Šeš. Pone pirmininkė, 2006 metų Birželio 25 dieną Izraelio kapralas Giladas Šalitas buvo pagrobtas gazos rože ir nuo to laiko jis yra Hamaso įkaitas. Hamas visiškai atskyrė Giladą Šalitą nuo pasaulio. Jis yra uždarytas ir netgi Raudonojo kryžiaus atstovai negali su juo susitikti. Gilado Šalito atvejais dar kartą parodo, kad Europa ir Izraelis, tiesą sakant, atsidūrė viename laive. Tai reiškia, kad islamo pajėgos kovoja su likusiu pasauliu. Izraelis atsidūrė ugnies linijoje tiek Europoje, tiek Izraelyje. Labai svarbi kiekviena auka, jiems žmonių gyvybė nesvarbi, jie tik tai skaičiuoja žmonės kaip laimėjimus. Taip, tikrai Izraelija yra kalinami, kalinama daug palestiniečių, tūkstančiai, tačiau didžioji dalis iš jų yra teroristai. Taip, Giladas Šalitas turi būti išlaisvintas, tačiau Izraelis neturi dėl to išlaisvinti teroristų. Taigi, jeigu mes išlaisviname teroristus, taip tik tai dar daugiau jų atsiras ir nereikėtų skatinti Izraelio keistis kaliniais. Kitas Hamas kalinys galėtų būti kilęs iš vienos iš mūsų valstybių, iš vienos iš mūsų sostinių. Ir būtent Hamas turi mokėti šalito įkalinimo už šalito įkalinimo atvejį. Manau, kad neatsakinga būtų imtis radikalių priemonių, tokių kaip uždrausti keliauti arba neišduoti vizų asmenims, kurie yra susijęs su Hamas, nepaisant to, kad galbūt jie nefiguruoja teroristų sąraše. Dėkoju, kolegė Bontas, kolegė Keliam, vieną minutę. Šis jaunas vyras buvo sulaikytas virš tūkstančio dienų, visiškai negerbent bet kokių tarptautinių te, standartų. Jo negalėjo aplankyti net Raudonasis kryžius. Ir manau, kad šį šilado šalydo atveju reikėtų žiūrėti vien tik tais kaip žmogaus teisų pažeidimo atvejį. Ir norėčiau paraginti parlamentą palaikyti Šiloto šalido atveju, o taip pat, kaip tai ir padarė kolegos vakar susitikę su šalido tėvu. Šalidas neturėtų tapti įkaitų politinėme žaidime. Priešingai, jeigu Hamas norėtų taikos procese įgauti daugiau teisėtumo, tai jie turėtų daryti išvadą, kad jeigu jie nori elgtis įtikinančiai, tai jie iš karto privalo paleisti Žiladą Šalydą be jokių sąlygų ir ateityje neimti žmonių įkaitės. Dėkuoju kolegai Kelamai ir dar dabar kolega Katsmarikas vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbiamas ir ponai, šiandieną mūsų aptarima rezoliucija nėra politinio pobūdžio. Mes jie nebandome išspręsti artimųjų rytų konflikto. O mes juk norime, kad nekaltas žmogus galiausiai galėtų grįžti pas savo tėvus, į savo šeimą. Na, tiesą sakant, egzistuoja tėvų organizacijos, kuriuose nariai yra palestiniečių ir izraeliečių šeimų, kurios prarado savo šeimos narius. Mes kalbame apie pavienį konkretų atvejį tam, kad e, šalido tėvas neptuptų vienu iš tų, kurie prarado savo šeimos narius, savo vaikus. Mes e, kalbame apie šalidą, nes nemanome, kad tikslas pateisina priemonės. Tie veiksmai, kurie vykdomi terorizmo vardan nepateisinami ir nekalti žmonės neturėtų būti laikomi įkaitais. Ačiū. Dėkoju kolegai Katsmariuk ir dabar perikime prie spontaniškų pasisakymų raundo. Ir dabar vieną minutę kolegai Prėda, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tiems šiame parlamente, kurie reikalavo nedelsiant besališkai paleisti Giladą Šalytą ir tai darė tiek šiandien, tiek ir vakar. Norėčiau sakyti užuojautą ir jo šeimai. Taip pat kreipiuosi tuos, kurie dvėjoja, kam reikalinga rezoliucija dėl Žilado Šalydo ir kodėl ją rengiame būtent dabar. Norėčiau priminti, kad jau ketveri metai, kaip Šiladas Šalydas kalinamas labai sunkiamis sąlygomis ir tokiu būdu yra pažeidžiami bet kokie uh, tarptautiniai standartai įtvirtinti trečioje Ženevos konvencijoje dėl karo belaisvių. Kaip mes visi galime įsivaizduoti, kiekviena diena nelaisvėje reiškia, jog kenčia tiek Žiladas Šalydas, tiek ir jo šeima. Žilatas Šlitas be kitako yra ir Europos pilietis, todėl jis yra europietis terorizmo auka. Ir manau, kad šiandieną labai laiku kalbame apie šią rezoliuciją. Dėkoju. Kolegė Gomes, vieną minutę, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau pasveikinti Žilado Šelido šeimą ir tikrai pasakyti, kad mes labai palaikome jos pastangas išlaisvinti savo sūnų ir tai darome šios rezoliucijos dėka. Na, kad, kadangi Holsono rekomendacijose e, nurodyta, kad Žiladas Šalydas turi teisę būti traktuojamas kaip karo belaisvis. Lygiai taip pat kaip ir palestiniečiai, daugelis iš jų vaikai, kurie yra kalėjimuose. Mes norime, kad visi būtų paleisti, tiek ir Žiladas Šalydas, tiek ir įkalinti palestiniečiai, tarp kurių daug jaunų žmonių. Tik tokiu būdu galima būtų pasiekti taikos artimuosiuose rytuose. Ir mes raginame ponę Eštent dėti visas pastangas ir dėti spau, daryti spaudimą tam, kad Žiladas Šalydas bei kiti palestiniečiai įkalinti Izraelyje kaip karo belasi būtų paleisti. Čia čia ypač turiu galvoje jaunus žmonės. Dėkoju. Dėkoju, ponė Gomis. Toliau, ponas Žinetskis, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kilado Šalidas yra labai asmeninio individualaus pobūdžio. Tai yra jauno žmogaus likimo tragedija. Jam tiek pat metų kaip ir mano sūnui. Ir Uh, tai ir šeimos tragedija, kuri turi kartu ir politinį atspalvį. Ir tai verčia mus suvokti, kad tas juodai baltas vaizdas kurį piešia tai viena, tai kita pusė. Tai yra, tai yra, nėra labai objektivu susitelkti vien tik tais į palestiniečių kalinius. Šiandieną mes turime griežtai reikalauti paleisti šį jaunuolį. Ir kad būtų prisimta atsakomybė už tokius atvejus kaip Kilado Šilit. Pirmininkas, bijau, kad neturime daug laiko ir dabar te galiu suteikti vieną minutį žodį tik tais poniai kolegijai Korlai. Na, kaip žinote, ši rezoliucija yra skirta labai jautram klausimui, bet tai yra grinai aiškiai humanitarinio pobūdžio rezoliucija. Tai yra ne vien tik tais politinis klausimas, apie kurį čia šiandien kalbame. Na, ir tiesą sakant, visos konflikto šalis negali išvengti humanitarinio aspekto ir žmogaus teisų klausimo. Dėkuoju ir Po diskusijų bus pateikti septyni rezoliucijų projektai, diskusijos baigtas, balsavimas vyks po diskusijų. Atsiprašau, sako pirmininkas, diskusijų pabaigai norėčiau dar suteikti žodį komisarui Patočnikui. Thank you. Chairman, honorable... Ačiū pirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai. Gilato Šalito pagrobto Izraelio kareivio atvejis labai rūpi ES. Mano būsio kolega komisarė Ferrero Waldner 2006 m. Liepos 5 d. pareikalavo praeidžiant savaitėms po pagrobimo paleisti Gilatą Šalytą. Per tuos metus įvairiomis progomis, taip pat ir per paskutinį asociacijos tarybos posėdį su Izraeliu bei visais kitais atvejais 2009 metais Europos Sąjunga nekartą reikalavo nedėlsiant paleisti besąlygiškai Gilatą Šalytą. Europos parlamentas taip pat priėmė daug rezoliucijų dėl jo paleidimo į laisvę. Mes kartu su žmogaus teisų gynėjo organizacijomis manome, kad šalito laikymo sąlygos pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę, todėl mes raginame jo pagrobėjus laikyti šios teisės nuostatų ir leisti Tarptautinio Raudono kryžiaus komiteto delegacijai jį aplankyti. Mes žinome, kad vyksta dėrybos per tarpininkus dėl jo paleidimo. Mes E, tikimės, e, skatiname tokias pastangas ir tikimės, kad jos baigsis sėkmingai. Aš noriu e, ir tikrai perduosiu jūsų žinę savo kolegijai Keti Ashton. Mes esame su Gilato Šalito šeima. Žinau, kad jo tėvas šią savaitę lankėsi šio parlamento rūmose ir jeigu ne, neklistu, jis ir per šį posėdį sėdi kartu su mumis salėje. Noriu jį užtikrinti, kad e, mūsų mintys ir pastangos, mes savo mintimis ir pastangomis esame kartu su juo ir taip pat su visomis nuo šio ilgai besitęsiančio konflikto kenčiančiomis aukomis. Pirmikas, ačiū ponui Potočnikui, diskusijos šiuo klausimu baigtos ir buvo pateikti septyni rezoliucijų projektai, dėl kurių balsuosime po diskusijų. Kitas darbo tokias klausimas yra smurto eskalacija Meksikoje.